Jas protokole. Toliau darbo atvarkė mūsų. Frakcijos kai kurios siūlo pakeitimus darbo atvarkiai anksčiau priimtai. Diskusija dėl Sudano, dėl Hasano Abdurahim ir Abdulmonene Abdumavla. Abdul atveju bus pakeistos debatais dėl Zimbabvės ir konkrečiai pastarose Van Mavaryre atveju. Ar yra prieštaraujančių tam? Jeigu ne, atitinkamai pakeista darbo tvarkė tvirtinama. NF frakcija prašė įtraukti į pirmadienio darbo tvarkę vyriausiosios įgaliotinės um, pasisakymą dėl Wikileaks atskleistos informacijos susijusios su CŽV um, veiksmais uh, kibernetinių atakų vykdymu ir atitinkamai sesija būtų prailginama šiandien iki 24 valandos. Ponios ir ponai, Wikileaks jau numatė skelbti daugiau informacijos apie CŽV bandymus e, pasiklausyti telefoninių pokalbių, prisijungti prie išmaniųjų telefonų, taip pat e, atitinkamai sekti automobilius. E, galima juos net nuotoliniu būdu valdyti, tas programas įdėktas trojos ir Net neaišku, ar CŽV pareigūnai negalės e, asmeniniais tikslais naudotis turimą informaciją. Galima numanyti, kokios e, taktikos buvo e, imamasi, pavyzdžiui, dėl netikrų pirštų atspaudų galimai Rusijos piliečių piršto atspaudų ir taip toliau panašiai, siekiant paveikti rinkiminės kampanijas, prisiminkime čia Prancūzijos atvejį. Vokietijos vyriausybė iki šiol dar nepasisakė oficialiai dėl šio atvejo, tačiau viešos diskusijos reikia ir manau, kad tos diskusijos reikia ne tik Vokietijai. Tai yra diskusija, kuri svarbi yra visoms ES valstybėms narėms ir dėl to šiandien reikėtų apie tai pasikalbėti. Dėkoju. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš tokį siūlymą? Ne. Tada balsuojame dėl tokio siūlymo. NF frakcijos siūlymas tai yra. dėl vyriausios, vyriausiosios įgaliotinės e, pareiškimo Vikiliks atskleidimų tema. Kas už NF frakcijos siūlymą? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasiūlymas atmestas. Taigi atitinkamai pirmadienio darbo tvarkės nekeisime. Toliau, ponė Vinberga dėl darbo tvarkos. Då det nya vapendirektivet ej föregåtts av en konsekvensanalys så är förslaget ej redo för att röstas om. Därför ber... Dėl naujosios direktyvos reikia pasakyti, kad tai yra klaidingos analizės rezultatai. Balsavimas dėl ginklų direktyvos turėtų grįžti vėl į komitetą ir būti svarstamas iš naujo. ponia Fonštau. Taip, taip, jau džiaugiamasi dar man prieš pradėjus kalbėti. Ačiū. Reikia FDD frakcijos siūlymą ketvirtadienį turėti omenyje ir čia reiktų atkreipti dėmesį į pavadinimą, ne tik į numerį dokumento, nes labai svarbu yra, apie ką kalbėsim ketvirtadienį po pietų, tai yra e, žmonių gabentojų ir e, valstybių, kai kurių e, valdžios institucijų bendradarbiavimas e, viduržemio jūroje. Ir man atrodo, reikėtų į darbo tvarkę būtent taip ir įtraukti tokį pavadinimą. Tas svarbu ir dabar, ir ateityje bus. Nu, pone Fonštorš, sprendimai dėl temų pavadinimų priimami pirmininkų suigoje ir jūsų frakcijos pirmininkas dalyvavo ten, susipažinęs tvarka. Pone Vinberg, žinot, kad yra terminai, kurių reikia laikytis, siūlant pakeitimus, tas terminas jau praėjo. Dabar dėl antradienio GUNGL frakcija siūlo įtraukti vyriausiasios įgaliotinės užsienio ir saugumo politikai pareiškimą dėl nuolatinio e, palestiniečiams priklausančių namų ir kitų statinių gravimo. Tai siūloma įtraukti kaip trečią darbo tvarkės punktą antradienį po piet. Po vyriausios įsigaliotinės pareiškimo dėl ES prioritetų susijusių su Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos sesijomis 2017 metais. Pone Stilikiotis, norite pasisakyti už tokį siūlymą? Ačiū, ponė pirmininkė. Tai, kas vyksta, e, kaip, kas vykdoma kaip Izraelio politika nukreipta prieš Palestiną, tęsiama ir toliau, ir kaip tik vakar buvo ir naujų poslinkių Viena kalba apie kalamą vietovę Palestinoje, ten bendruomeniai 140 tūkstančių gyventojų kyla daugybė pavojų, grėsmė ir vaikams, e, net ir mm, vaikų darželis, kuris buvo pastatytas e, net ir mūsų skirtomis lėšomis, e, yra nugrautas ir pagal jungtinių tautų duomenis matyti, kad daugybė pastatų yra jau nugriauti gazos ruožė ir taip pat kitose e, vietovėse Izraelio yra tokia kryptinga politika. O kita vertus yra ir nelegalios neleistinos statybos vykdomos e, Izraelio. Tai Europos parlamentas turi aiškiai pasisakyti tais klausimais, pasakyti, kad yra nusistatęs prieš tokius veiksmus ir prieš neteisėtas e, naujas gyvenvietės. E, dviejų valstybių sprendimas yra vienintelis, kuris galėtų užtikrinti tvarę taiką regione. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš, prieš tokį GUNGL frakcijos siūlymą, kas norėtų pasisakyti. Uh, Pirmininkė, mes pasisakome prieš šį pasiūlymą, kadangi uh, Hanal Ahmer bendryje, kuri gyvena sezonoje, kas yra neteisėta, nelegalu, tai yra būtent uh, statiniai ten. Aš noriu pasakyti, kad Izraelio mm, jėgos kontroliuoja visą teritoriją ir visą veiklą. Palestiniečiai neprašė sutarties statybai, jie dabar ieško visokių teisėtų kelių ir iš tikrųjų Sveiks pasakė, kad nebuvo griovimo, kad nebus griovimo, kol nebus išnaudoti visi teisėti keliai, taigi mm, negali būti, nes diskusija apie tai turi būti išsiaiškinta ir dabar kolegos nori kalbėti apie tai, kad bus griovimas vykdomas iš karto. Aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad kovo mėnesį tai yra numatyta ir izraeliečiai aiškiai pasakė, kad visų pirma bus ieškoma visų teisinių kelių, kas bus priimtina palestiniečiams. Ir tik paskui bus kalbama apie tai. Ačiū. Allora, pongo ora in votazione per appello. Kągi kolegos, balsuokime, tai yra vardinis balsavimas, paprašius GUE NGL frakcijai. į rytos darbo atvarkę įterpti po komisijos vicepirmininkės ir užsienio reikalų saugumo politikos resus įgaliotinės pareiškimo diskusijų dėl jungtinių tautų žmogaus teisų sesijos 2017 metais įtraukti punktą dėl nuolatinių statinių, kurie priklauso palestiniečiams griovimo klausimą. Prašau balsuoti. La votazione è chiusa. Balsuoti baigiame. La proposta è respinta. Pasiūlymas atmestas. Il giorno pertanto non è modificato. L'onorevole. Taigi, rytos darbo tvarkė nebus pakeista. Yra prašoma žodžio. Eh, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil het. Ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai pakalbėti apie Turkiją ir pono Erdogano pareiškimus kuris labai griežtai pasisako prieš ES. Mes matėme paskutinius įvykius Olandijai, kuomet Mas Erdoganas Olandus ir Vokiečius vadina ne, nacijais. Tai yra nepriimtina visiškai. Man atrodo, kad e, tokį klausimą turime įtraukti į darbo atverkę. Žinau, kad balandžio mėnesį bus diskusijos tokiu klausimu, tačiau atsižvelgiant į pastaruosius įvykius, man atrodo, būtų neišmintingas lieptis už taisyklių ir pasakyti, kad e, dabar dar nelaikas laikas, nepateiktas laiku e, pasiūlymas priimti rezoliuciją. Man atrodo, tikrai negalime sauliaisi ramiai savo sėdėti, slėptis už taisyklių ir nekalbėti apie tai, nekalbėti tikrai nuoširdžiai apie tokius aštrius, aktualius politinius klausimus. Le regole vanno rispettate, io ero qui da mes turime laikytis savo taisyklių kolegos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 šio posėdžio vedimas tikrai yra mm, geras ir man atrodo, kad viskas yra gerai. Aš priminsiu kolegams apie 184 taisyklę. Iš tikrųjų, jeigu kažkas iš kolegų nori padaryti tokį pareiškimą, tai tiesiog turi paprašyti žodžio per vienos minutės pasisakymus. Tokia yra tvarka. Prašyčiau pirmininkė priminti kolegai, kad mes turime parlamento darbo tvarkos taisyklių 184 ketvirtą taisyklę, pagal kurią yra apibriešta tvarka, kaip yra daromi tokie pareiškimai. Dėkoju už tokį patarimą. La relazione reca ora la relazione l'ordine del giorno reca ora toliau herr präsident! ačiū pone pirmininke. dar šis tas dėl darbotvarkės. norėjau trumpai atkreipti dėmesį į tai kad pono danton pateiktas alternatyvus e, rezoliucijos projektas susijęs su pranešimu savo iniciatyva rengiamu dėl e, triušių kaip tik peržengia leistiną žodžių skaičių ir pažeidžia 170 tos darbo tvarkos taisyklės trečią dalį. Jeigu čia įsivėlė kokias nors techninės kliūtis, tai pagal ketvirtą dalį tos taisyklės e, pirmininko sutikimu galima išimties tvarka daryti pakeitimus jau ir pasibaigus terminui, jeigu tai yra kompromisiniai pakeitimai arba susijęs su techninėmis problemomis. Pirmininkas sprendžia dėl leistinumo tokių siūlomų keitimų ir pirmininkas prieš balsavimą organizuojant e, gauna sutikimą dėl parlamento pageidavimo atitinkamai dirbti. Taigi, ponė pirmininkė, noriu jūsų paklausti, ar EPP frakcijos siūloma pakeitimą e, laikote leistinu, ar e, siūlysite balsuoti dėl jo, kaip tai numato darbo tvarkos taisyklės mūsų. Allora, la proposta. Taigi, pasiūlymas iš APP e frakcijos. buvo ilgesnis, nei turėjo būti. Alternatyvus pasiūlymas turi būti trumpesnis nei originalus. Kolegos, mūsų tarnybos susisiekė su APP ir jie iš tikrųjų sutrumpino savo tekstą. Tai buvo tik techninė problema, neturinio ne, ne problema. Turiuomenėje taisyklių laikymasi, taigi šis dokumentas yra priimtinas. Tai buvo tik tai techniniai aspektai ir atitinkamos tarnybos tuo pasirūpino. Dabar suteiksiu žodį ponui Ek, kuris yra pranešėjęs dėl gyvsidabrio.